Tai yra komisijos pareiškimas dėl vaistų galinčių išgelbėti gyvybę prinamų Europoje. E, pirmiausia, komisijos vardu, kalbės komisijos narė e, Hedergar, turėtumėm palūkėti e, porą sekundžių, pana Leifridai. Taip, gerai, dabar žodis ponė Hedergar. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai kolegos komisijos nario Boržo nariu norėčiau pasakyti, kad komisija taip pat e, nerimauja dėl to, kiek prieinami naujieji e, vaistai ir nerimauja dėl rizikos e, kylančios, dėl to, kiek pri, prieinama priežiūra komisija nori padėti valstybėm narėms susidoroti su šiuo iššūkiu. Uh, Šis pareigojimas buvo sakytas komisijos komunikate paskelbtame balandžio mėnesį šiais metais, kur kalbėta apie atsparias sveikatos apsaugos sistemas, ten be kitų dalykų kalbėta apie tai, reikia didinti prieinamumą prie sveikatos priežiūros sistemų. Komunikate pabrėžiamas poreikis, ir aš čia pacituosiu, geresnio bendradarbiavimo, didesnio skaidrumo ir koordinavimo, kad būtų galima sumažinti nepageidaujamas pasiekmes E, kur, kurios galbūt dabar yra kalbant apie prieinamumą prie sveikatos sistemų ES. Taryboje viena delegacijų Prancūzijos kėlė klausimą e, dėl geresnio prieinamumo prie e, gydymo. Buvo kalbėta apie tai, kad turėtų būti vienodos galimybės gauti gydymą. Uh, Ir rytoj ekspertai kaip tik tai diskutuos apie prieinamumą prie tokio gydimo. Kita mėnesį valstybių narių e, kompetingų institucijų atstovai kalbės apie e, prieinamumą ir kompensavimą. Na, e, žinoma, šitos diskusijos neapsiriboja konkrečiai gydimu nuo AC hepatito. Ar komisija laukia diskusijų, kurias e, planuoja pirmininkaujanti e, Italija kitą savaitę, neoficialiam sveikatos ministrų sutikime bus apie tai kalbėta. Ir e, naujoji komisija jau buvo informuota apie tai, kad valstybės narės ir toliau nori nagrinėti šitą klausimą pažangių vaistų prieinamumo. Ir yra taip pat rengiama iniciatyva, kuri padės kurti ir saugesnius vaistus, yra nemažai priemonių, kad būtų galima užtikrinti ankstyvą vaistų gavimą tiem ligonėm, kurie turi ypatingų medicinių poreikio. Be to, kalbant apie vaistų teikimą į rinką, e, kai kalba eina apie retas lygas, keliančias pavojų gyvybę, komisija jau dabar e, įvardijo 106 e, tokius vaistus. Komisija vis dėlto, komisija nėra kompetitinga reguliuoti vaistų kainų. Tai nustato atskirai valstybės narės, todėl negalima siekti ir sakyti, kad komisija gali nustatyti viršutinės vaistų ribas. Vis dėlto komisija gali e, padėti, pavyzdžiui, gali padėti valstybėm narėm keistis informaciją apie kainų nustatymą, siekiant sumažinti neigiamus, neigiamą poveikį vaistų prieinamumui Europos Sąjungoje. Kitaip, e, e, kitaip tariant, komisija taip pat galėtų toliau nagrinėti, kaip būtų galima pasinaudoti bendrais viešųjų pirkimų mechanizmais, kad būtų galima gauti geriausias kainas iš farmacijos e, pramonės. Dėkui. Dėkojame komisariai Hedegard. Dabar žodis kolegai Mikolašik dviem su pusė minutės. Ačiū. Pirmininkė, komisarė, kolegos šios diskusijos parlamente turėtų paskatinti mus pagalvoti apie šį svarbų klausimą. Jis yra susijęs su pacientais, su gyvybių išsaugojimu. Šis klausimas nusipelno mūsų dėmesio. Mes turime pagerinti prieinamumą prie gyvybę gelbėjančių vaistų. Ir šis klausimas yra labai svarbus daug kam iš mūsų. Aš pats esu gydytojas pagal išsilavinimą ir anksčiau man yra tekę dirbti reanimacijos skyriuje. Būtina turėti galimybę naudotis tokiais vaistais ne tik ligoninėse, bet ir ten, kur rimtai sergantys pacientai šie vaistai turi būti prieinami. Turi būti atsižvelgta į pacientų galimybės įgyti tokius vaistus. Turime suprasti, kad e, situacija valstybėse narėse skiriasi. Galime pažvelgti į sveikatos apsaugos sistemas ir Žinoma, kad vaistų kainos priklauso nuo mokslinių tyrimų ir technologijų dėgymo. Mes manome, kad farmacinės įmonės neturėtų piknaudžiauti savo turimą padėtimi ir nustatyti nepaprastai aukštas kainas. Nuo 2000 iki 2009 Išlaidos vaistams išaugo maždaug 76 procentais. Ir tai yra beprecedentis atvejis. Turime suprasti, kad ES gyventojai senėja ir naujai sukurtų vaistų kainos nuolat kyla. Turime suprasti, kad svarbus vaistai turi būti prieinami prie, priimtina kaina visiems pacientams. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju ponui Mikolašič. Dabar pusantros minutės ponė Borcan. Ačiū. S e, napretkom medicinske znanosti pojav... Ačiū, ponė pirmininkė. Medicinos sritis žengia į priekį. Turime veiksmingų, tačiau brangių vaistų, kai vaistai patenka į rinką, garantuojantis visišką pasveikimą. Nemanau, kad yra gydytojų, kurie svertų paciento gyvybę ir kainą, tačiau mes šiandien kalbame apie kainas ir tokius vaistus, kurie gali išgydyti hepatitą C. Kokiagi yra kaina to žmogaus gyvybės, kuris turi būti operuojamas, kuris turi gulėti ligoninėje, kuris nebegali dirbti ir galiausiai miršta. Bijau, kad milijonai eurų yra skiriami bankų gelbėjimui, tačiau kalbant apie vaistus, padėtis mane neramina. Mums yra reikalinga tvari sveikatos apsaugos sistema. Ir reikėtų kompensuoti vaistus. Aš manau, kad patentai ir laikotarpis įgyti patentą turėtų būti e, sutrumpintas. Aš manau, kad ateityje Italijos pirmininkavimo metu bus kalbama apie šį svarbų klausimą. Ir aš tikiuosi, kad sveikata sulauks tokio pačio, tokios pačios reikšmės kaip ir ekonomika. Dėkuoju dabar ponė Fanštoch, trys minutės. Ačiū pirmininkė. Mes visi už tai, kad būtų išsaugotos gyvybės ir už tai, kad kaip įmanoma plačiau būtų gyvybę galintis išgelbėti vaistai platinami ir kad kaip įmanoma labiau jie būtų prieinami. Norėčiau pasakyti dėl mokslinių tyrimų ir kamienių lastelių. Teisingumo teismas sprendime numeris 180-2011 metų pasakė, kad kai tik tai e, kiaušialastė yra apvaisinamas spermatozoidų, yra sukuriama žmogiškoji gyvybė. Na ir tolesnėme gyvybės etape turėtų būti uždraudžiami visi eksperimentai. Todėl pagal šį teismo, e, teisingumo teismo sprendimą kamieninių lastelių bandymai yra neteisėti. Ir buvo imtas iniciatyvos, 1,8 milijono Europos piliečių prašo uždrausti bandymus su kamieninėmis lastelėmis Tačiau Europos komisija, beje vadovaujama krikščionio demokrato, nusprendė ignoruoti šią iniciatyvą ir netgi neatsakė į tokį prašymą. Gaminant vaistus reikia atsižvelgti į du dalykus. Pirmiausia, reikia e, gyvybę gelbėjančius vaistus kurti ir nustoti atlikinėti bandymus, kurių metu žaidžiama su gyvybė. E, Dabar žodis poniai Besera Basterechera. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisarė, labai e, susidomėjusi e, klausiausi jūsų pasisakymo dėl vaistų. Norėčiau pasinaudoti e, šią progą ir pasakyti, kad e, mūsų pagrindinis mūsų, pagrindinis darbo tikslas yra tarnavimas visuomenės interesams. 130 milijonų žmonių pasaulyje keičia nuo hepatito C. Milijonas Ispanijoje, milijonas kitose šalise, 500 milijonų e, žmonių per metus nuo to miršta. 50 tūkstančių eurų kainuoja gydimas, bent jau kaip tai teigia e, patentą turinti įmonė. Europos sąjunga praktiškai nieko nedarydama susitaiko, e, susi, susitaiko su tuo, kad įmonės pelnosi iš e, sveikatos problemų. Ko gero, Europos sąjunga turėtų E, pasiremti PPO 2001 metų 31 sprendimų galbūt ES galėtų pasielgti kaip Indija ir tarkime kolektyviai pirkti vaistus. Tarkime, generiniai Indijos vaistai gali būti importuojami šimtą e, kartų e, mažesnę kainą dabar. Ir kitos šalis taip pat gali išlošti iš Indijos iniciatyvos. Galbūt e, galima būtų plenarinio posėdžio metu pasiūlyti ginti e, bendrąjį interesą. Taigi dabar nusprendėme, kaip reglamentuoti mobilų judų į ryšį, tačiau nenuspręsime dėl to, kaip e, gelbėti gyvybės ar kaip. Ačiū dabar žodis ponui Kriso Nogon, Kriso Gonos farmacijos bendrovės užaukština vaistų kainą, kad uždirbtų daugiau. Tai daroma piliečių sąskaita. Tačiau tai ne, viena, ne vienintelė kliūtis prieinamumui vaistų gelbinčių išgelbėti gyvybę. Iš tiesų yra vykdoma uh, E, tokia e, politika, kad mažinamas e, sveikatos sistemos finansavimas ir ligonėms yra sunkiau gauti gydimą. Ir blogiausia yra tose šalise, kur veikia trojka ir ten ligoniai iš tiesų negali susimokėti savo dalies įsigijant vaistus, dėmirtingumas Ir tai labai e, rimta. 170 tūkstančių 2012 metais. Tai yra e, rezultatas nusikalstamos politikos, kurią vykdo Trojka. Kalbantysis nutraukimas dabar žodis e, dviem minutėm, ponė Rivazė. Ačiū pirmininkė. Išklausiau jūsų pasiūlymų, tačiau mano manimu jie yra silpnoki. dėl subos vyro buvo priimtas sprendimas dėl hepatito C. 50-60 tūkstančių eurų kainuoja gydimas, 12 savaičių gydimas. Tai yra e, didžiulė suma. 8 milijonai žmonių Europoje yra užsikrėtę šią ligą. Tačiau tai yra susiję dabar ne vien tik tai su e, laboratorija gaminančia būtent konkrečius šios vaistus, yra daugybė e, kitų e, lygų, pavyzdžiui, krūties vėžio, e, kitų vėžių atvejų. Nes ir dabar e, sveikatos draudimo sistemos praktiškai nebegali padengti tokių išlaidų. E, kodėl taip nutiko. Viskas nutiko dėl monopolių, dėl e, patentų. E, dabar kartais patentai trunka 20 metų, tarkime. E, valstybės turi naudoti licen, privalomų licencijų priemonę, juk kitos laboratorijos taipogi gali gaminti tuos pačius e, vaistus. Dabar dėl mokslinių tyrimų. Paimkime ebolos pavyzdį. Nuo pat 76 metų egzistuoja ebolos virusas, tačiau nei viena vaistų gamybos laboratorija nepagamino e, vaistų nuo ebolos, nes tai tiesiog neapsimoka. Taigi viskas remiasi rinka. Kai yra panaudojami viešieji pinigai, kai e, Europos komisija, tarkim, naudoja viešuosius, vieša, viešasias lėšas, turi būti nustatomos sąlygos tam, kad būtų išvengta monopolijų situacijų. Reikia e, numatyti pakankamą prieigą prie vaistų ir taip pat e, numatyti atitinkamų priemonių inovacijoms. Pirmininkas, ačiū kolegi Rivazinio, dabar e, minutai žodis ponui Tamburano. Labas vakaras. Aš e, labai džiaugiuosi, kad vyksta dabar e, tokios diskusijos. Esu stomatologas ir puikiai žinau, kas yra hepatitas T. Taip pat Činkostelėje e, mes manome, kad vaistai galintys išgelbėti gyvybę turėtų būti svarbiausi, kaip kad ir tie pagrindiniai moraliniai principai. Ir ko gero ne komisarai čia turėtų šį klausimą spręsti, nes juk valstybės narės yra atsakingos už e, šią sritį. Ko gero priekybos generalinis e, geraktoratas spręs šį klausimą. Ir kaip dabar nutiko, kad parlamentas nuolat kovojantis už demokratiją, teisę gyvybę ir panašiai e, nieko nedaro tam, kad būtų įmamasi šio klausimo. NVO dabar daug šį klausimą kelia, tačiau ar nebūtent tuo mes turėtume užsimti, ar ne piliečių gyvybių gelbėjimu turėtume užsimti. Dabar žodis pusintros minutės kolegai Kaili. Ačiū, pirmininkė. Na, suprantu, jog patekome į aklavietę, kai kalbame apie vaistų kainas. Turime uh, rasti naujus atsakymus, naujus sprendimus. tai susiję ir su žmogaus teisėmis, su intelektinėmis teisėmis. Reikia galvoti apie e, skaidrumą, kiek iš tiesų e, tyrimai kainuoja daugia nacionalinėse įmonėse. Taip pat turime kelti klausimą dėl pelno siekimo, e, turime kelti klausimą dėl patentų galiojimo trukmės. Dabar tai 20 metų ES valstybės turėtų susitarti tam, kad ES galėtų imtis žingsnių Ir e, iš tiesų negalime leisti, kad e, vaistai kainuotų tiek neįtikėtinai daug. Turėtumėm e, panaudoti generinius vaistus, kai yra spekuliuojama ir kai iš tiesų yra poreikis apsaugoti žmonių gyvybės. Ačiū kolegijai Kailė. Dabar žodis dviem minutėm kolegai iš Kripek. Pirmininkė kolegos iš ties naujų vaistų E, kūrimas, siekiant gelbėti gyvybės, e, reikalauja daug finansų, tačiau tai nėra priežastis nesuteikti vaistų ligonėms. Kiekvienas ligonis ES turi teisę į tokius vaistus. Būtina užtikrinti e, teisingą paskirstimą tarp ligonio. Ne, negali būti taip, kad vaistus gali gauti tik turtingieji, o vargšai ne, nes uh, nes tai sukuria neligybę, su jie norime kovoti ES. Jeigu kalbame apie prieinamumą vaistų, Negalime leisti, kad tai būtų užtikrinama tik tais mirtinų lygų atveju. Taip pat turime pagalvoti ir paliatyvinę slaugą nes e, tai užtikrintų kenčiantiem žmonėm kokybišką sveikatos e, priežiūrą. Manau, kad dauguma politikų e, žino, kad civilizacija yra tiek brandi, kiek rūpinasi savo silpnaisiais ir sergančiaisiais. Todėl šokiruoja tai, kai, kai išsivyščiusi civilizacija nesirūpina savo silpnaisiais, sergančiaisiais, neužtikrina sveikatos priežiūros. Ir dabar kažkokiu būdu bandoma rasti E, pigų kelią tam spręsti, taikant eutanaziją, nes tai yra pigusis kelias. Mes turime galvoti, kaip kitaip galėtumėm padėti na, tiems, kuriems reikia pagalbos. Ir kartais tai man primena senovę, kai uh, tų laikų visuomenės bandydavo atsikratyti uh, ligoniais ar tokiais, kurie netitinka jų kriterijų ar standartų. Ačiū ponui Škripikui. Pone Harkin, pusantros minutės. Kalbant apie prieinamumą e, gyvybę gelbėjančių vaistų, reikia kalbėti apie daugelį dalykų. Reikia kalbėti apie tiekimo klausimus, gamybos klausimus ir prieinamumo, žinoma, klausimus. Aš ketinu kalbėti apie pastarąjį. Ši problema yra itin aktuali tose šalise, kurios išgyvena taupimo programas. Yra mažinamos paslaugos ir aišku sumažėja prieinamumas prie sveikatos apsaugos ir gyvybę gelbėjančių vaistų. Komisija konkrečiom šalims teikiamuose rekomendacijose teigia, kad mažesnis prieinamumas prie sveikatos apsaugos sistemos paliečia labiau pažeidžiamus ypač tuos, kurie pasitikė tomis paslaugomis. 2009-2011 metais mano šalyje 17 e, procentų buvo e, sumažintos išlaidos šiai sričiai, o taip pat ir 5 procentai Iš tiesų tai turėjo labai didelę įtaką sveikatos apsaugai ir gyvybę gelbėjantiems vaistams. Aš norėčiau prisidėti prie tokių institucijų kaip vartotojų asociacija bei Europos daktarų platforma. Aš norėčiau kreiptis į komisijos pirmininką peržiūrėti sprendimą ir perkelti šios klausimus į vidaus rinkos komisaro portfelį. Iš tiesų svarbiausias dalykas, kalbant apie sveikatos technologiją ir vaistus, turėtų būti didesnis pacientų apsaugojimas. Ačiū. Dėkuoju. Pone Harkin, dabar vieną minutę, pone Matijas. Ačiū, pone pirmininkė. Farmacinės bendrovės 50-60 tūkstančių eurų ima už hepatito C gydimą. Tai yra skandalinga. Pavyzdžiui, Portugalijoje tai būtų visiškai nesuprantama. Patentai nėra tinkamai sureguliuoti ir taupimo programa žudo pačią sveikatos apsaugos sistemą. 10 procentų kainos nuo vaisto yra skiriama moksliniams tyrimams. Tai nėra tinkamas būdas tyrimams užtikrinti. Iš tiesų siekiama vien tik pelno. Neturėtų mokesčių mokėtojai mokėti 90 procentų farmacijos įmonėms. Reikia imtis priemonių dėl patentų, reikia padaryti galą toms monopolijoms, reikia ir galima kažką padaryti jeigu yra politinės valios. Dėkoju kolegijai Matijas. Dabar ponia Aukiam, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šios diskusijos rodo, kad būtina imtis priemonių. Iš tiesų, pramonės godumas yra neribotas, todėl turime imtis priemonių. Komisija žino, kad 50 procentų mokslinių tyrimų išlaidų padengia valstybė. Ir pramonė tuo naudojasi, mes turime imtis priemonių. Iš tiesų netinkama mintis perkelti farmacinius klausimus moksliniams tyrimams, bet turime pažiūrėti į pačią sistemą. Leidžiame žmonėms mirti. Galime ir turime reaguoti turime politinės valios. Žinome, kokia yra rizika ir dabar turime imtis kitokių priemonių. Dėkoju poniai Aukiam. Dabar vieną minutę ponui Gramatikakis. Per pastarosius keletą metų pastebėjome, kad Graikijoje trūko vaistų. Ir tai yra viena iš ekonominės krizės pasiekmių po to, kai Graikijai buvo primesta taupimo programa. Vaistų kainos buvo sumažintos, tačiau tai turėjo kitų pasiekmių tam tikros pramonės sumažino skiriamas lėšas arba nutraukė gamybą. Ir yra tokių šalių, kur vaistai yra brangesni, jos pareikalavo tam tikrų draudimų. Kalbant apie mažą šalį tokią kaip Graikija, mes neturime galimybės išspręsti šio, šios problemos. Mums Europoje reikalinga nauja sistema, pagal kurią įmonės turės pasirūpinti vaistų prieinamumu įmon, valstybėse, kuriuose yra ekonominių ir finansinių problemų. Kalbėtojas yra nutraukiamas, jam yra padėkota dabar ponia Valina. Vieną minutę. Ačiū. Europos Sąjungoje ir Junktinėse Amerikos valstijose reikia pasirūpinti geresnę farmacinių bendrovių kontrolę. 150 milijonų žmonių kenčia nuo hepatito C. Ir įprastinė medicina gali išgydyti tik 70 procentų atvejų su pašalinėmis pasiekmėmis, todėl daugelis pacientų net negali pradėti tokio gydimuose. Netaip seniai E, buvo pristatyti nauji vaistai, kurių kaina yra nepaprastai aukšta, o tai reiškia, kad daugelis pacientų negali jų įsigyti. Tai iš tiesų labai daug kainuoja ir sveikatos apsaugos sistemai, nes daugelis žmonių kenčia nuo šios lygos. Kainų nustatymas taip pat nėra tinkamas dalykas. Žinoma, reikia rūpintis pacientų gydimu, Mes negalime tyliai stebėti, kaip pacientai miršta, kai egzistuoja vaistai ir gydimas jų lygai. Dėkoju kolegijai Valina. Dabar vieną minutę, ponia Kabeson Ruiz. Ačiū pirmininkė. Europos medicinos agentūra prieš mėnesį patvirtino sofosbuvyrą, kuris gydo hepatitą C. reikėtų stebėti piknaudžiavimo atvejus, ypač kai įmonė darasi su įmonėmis Indijoje gaminti generinius vaistus žema kaina. Aš manau, kad atėjo laikas uh, pradėti vykdyti skaidrumo reformas ir kainų nustatymo sistemas, taip pat vaistų kompensavimo klausimus. Turime užtikrinti mūsų sistemų tvarumą. Negalime taikyti diskriminacinio požiūrio, kalbėdami apie vaistų prieinamumą. Žinau, kad vidaus rinka rūpinasi moksliniais tyrimais ir gali rūpintis ir intelektinės nusavybės apsaugos klausimais. Dėkoju kolegijai Kapeson Ruiz. Baigiame norėjusiu pasisakyti sąrašą. Dabar perėsime prie spontaniškų pasakymų procedūros. Yra vienas norintis kalbėti, panas Pereira. Ačiū. Pirmininkė. Komisija Mm, šiandien padarė pareiškimą dėl vaistų galinčių išgelbėti gyvybę prieinamumą Europoje. Be jokios abejonės komisija yra pilna gerų ketinimų, jis sako, kad e, jai rūpi e, prieiga prie vaistų kaina jų, taip pat komisija sako, kad padės įsigyti valstybėms narėms vaistus. Tačiau komisija yra viena iš trejato trojkos valstybių ir būtent ta pati trojka Portugalijoje e, priemė tokių sprendimų, dėl kurių e, pakilo vaistų kainos, jie nebekompensuojami, e, daugybė e, sergančių e, įvairiomis lygomis žmonių nebegali tiesiog sauliaisti vaistų. Todėl labai dažnai žmonės tiesiog turi pasirinkti tarp vaistų ir maisto. Ligoninėse tiesiog nebesuteikiami vaistai. Na, o pačios valstybės narės juk turėtų būti atsakingos už e, sveikatos priežaros sistemų organizavimą ir būtent valstybės narės turi kovoti su įmonėmis, tačiau e, ko gero komisijos pagalbos šiame, šioje kovoje nesulauksime. Dėkoju ponui Ferrerai. Na ir pabaigai žodis poniai Hedegard. Pirmininkė, suprasite, kad e, metas vėlyvas, todėl nekomentuosiu visko, kas buvo pasakyta, nes e, e, iš tiesų tai, ką jūs išsakėte, bus perduota komisijos nariui Bordžiui, kuris atsakingas už šį klausimą. Salėje buvo ir jo komandos atstovų, kurie klausėsi diskusijų, viską pasižymėjo ir jau rytoj darbo grupėje ekspertai iš valstybių narių apie tai kalbės, e, tai bus e, viena iš galimybių valstybėm e, narėm tęsti šitas diskusijas, tačiau norėčiau atsakyti ponui Ferrerai, kuris kalbėjo apie vaistų kainų nustatymą. Norėčiau pasakyti, kad kainų, vaistų kainų nustatymas nėra ES kompetencija, tai nereiškia, kad nieko negalima padaryti ES lygmenių. Yra kitų dalykų, kaip pavyzdžiui informacijos mainai, dar kitų dalykų yra, kaip aš uh, supratau, uh, neformaliame sutikime ministrai apie tai kaip tik tai diskutuos uh, per kitą savo susitikimą. Tada ačiū Jums visiems, viskas tai, bus perduota už šį klausimą atsakingam komisijos nariui Bordžiai. Ačiū komisijos nariai. Diskusijos baigtos. Baigiame darbą pagal šios dienos darbo tvarkę. Darbas bus teisiamas e, toliau e, rytoj nuo 9 ryto. Darbo tvarkė yra Europos parlamento e, tinklalapyje. Posėdis atidedamas.